skelbiu, kad e, Europos parlamento sesija atnaujinama. Iš pradžių norėčiau Jūs su gailėšiu informuoti apie tai, kad mirė Egonas Klepšas, buvęs Europos parlamento pirmininkas 92-94 metais. Ponas Klepšas didžiąją savo darbingo gyvenimo dalį paskyrė Europos suvienėjimui. Jis dirbo Europos parlamente beveik du dešimtmečius. Norėčiau paprašyti minutės tylą pagerbti atminimą. Dziękuję Państwu. Thank you. Labai ačiū. Taip pat noriu Jūs informuoti, kad užuojautos knyga bus prieinama visiems, kad galėtumėte pareikšti savo užuojautą. Kaip žinote, Ne viena profsąjunga oficialiai paskelbė apie savo ketinimą surenkti streiką šį ketvirtadienį, rugsėjo 23 dieną, e, Prancūzijoje. E, ši akcija turės įtakos viešajam transportui nuo trečiadienio vakaro 10 vakaro. Taip pat girdėjome, kad, kad šie veiksmai gali prasidėti net ir 8 val. vakare trečiadienį. Pirmininkų suiga nutarė, kad parlamentas dirbs kaip įprasta ir ši sesija pasibaigs e, po balsavimo ketvirtadienį. Oro ir geležinkelio transportas e, bus paveiktas, taip pat ir viešasis transportas Strasbūrė, įskaitant autobusus ir tramvajų. Taip pat e, taigi gali būti transporto trūkdžių ir todėl gali būti neįmanoma užtikrinti e, tokias transporto paslaugas